på jämställdhets och eh, LIBE-utskottets vägnar. Eh, Lyčių lygybės komiteto ir LIBE komiteto vardu norėčiau pasveikinti visus atėjusius čia į bendrą susitikimą tarp LIBE ir FAM komitetų. Mūsų šiandien laukia du svarbus darbai, dėl jų balsuosime, o po to pažiūrėsime mūsų darbo atvarkės pirmąjį punktą. Pirmiausia, mes turime patvirtinti darbo atvarkę mūsų bendram posėdžiui. Jokių e, pakeitimų darbo atvarkė nėra pasiūlyta, todėl galime ją patvirtinti. Antras e, punktas - pirmininkės pranešimai. Aš neturiu jokių pranešimų. Uh, Trečias punktas yra posėdžio protokolo patvirtinimas. Liepos 13, rugsėjo 2, rugsėjo 29. Visi jie vyko šiais metais. Vėlgi, jokių pakeitimų nėra. Jeigu niekas neturi komentarų, e, tai šiandienos e, posėdį komitetą pradedame patvirtindami šį, šių posėdžių protokolus. Toliau pereiname prie ketvirto punkto. Tai yra Europos apsaugos orderis. E, lapkričio 25 dieną mūsų abu komitetai e, suorganizavo bendrą susitikimą ir abu atsakingi pranešėjai pristatė dėrybų rezultatus. Be to, jie turėjo, buvo nariams suteikta galimybė išsakyti nuomonę apie tai, kaip galėtume dirbti toliau. Dabar mes e, balsuosime dėl dėrybų rezultatų. Norėčiau suteikti žodį abiems pranešėjams. Pirmiausia, poniai Šimenės e, Beseril. Sí, eh... Ačiū ponė pirmininkė. Prieš balsuojant, aš norėčiau e, išsakyti įžangi, įžangą. Šis tekstas yra priimtinas, mums būtų buvęs jis kur kas geresnis, e, jeigu būtume dar labiau pasistengę, bet dabartinėme etape galėjome pasiekti tiek, kiek galėjome. Nesisakėme pagrindinio tikslo, tai yra E, nukentėjusių apsaugos visoje ES užtikrinimo ir mes kaip Europos piliečių atstovai ir nukentėjusiųjų, kurie kenčia dėl susidariusių aplinkybių atstovai. E, ir tie, tie žmonės turi gauti labai aišku signalą iš mūsų, todėl turime balsuoti už šį, komitetą ir komi, už šį pranešimą ir komitete, ir plenarnėme posėdėje nes e, parlamentas duoda aišku ženklą ir taryba mus turi išgirsti. Mes tengiamės apsaugoti nukentėjusiosius ir nebandom atsakyti mūsų siekio. Tai yra labai teisingas ir sąžiningas tikslas, kuriuo mes tikime ir kuriuo tiki visi Europos piliečiai. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį kitai e, pranešėjai iš Libė komiteto, poniai Romero. Gracias, prezidenta. Este... Ačiū, ponė pirmininkė Ir aš galiu pasakyti, kad priartėjome prie ilgo kelio pabaigos. E, turiu galvoje darbą rengiant Europos apsaugos orderį. Tame procese jam, jis buvo smarkiai keičiamas, o dabar e, priartėjome prie dėrybų pabaigos su taryba, jausdami tam tikrą kartelį. E, po šio proceso išliko daug nemažų nuoskaudų, tačiau mums pavyko išlaikyti savo principus ir pabrėžiame, kaip svarbu turėti tokį orderį, kad nukentėjusiai galėtų būti apsaugoti visoje Europos Sąjungoje. Mes manome, kad šis sprendimas įgyvendinti šį dokumentą bus priimtas šiandien Tai yra labai skubus klausimas, netidėliotina problema. Su taryba dėl to jau dėrėjomės. Mano nuomonė šis dokumentas labai puikiai e, įtvirtins parlamento reputaciją. Ta, bandėme pasiekti susitarimą tarp visų parlamento frakcijų, o iniciatyva e, atspindi visai Europai svarbų svarbę problemą Europoje. Nukentėjusiai turi būti saugomi nuo visų smurto rūšių, kad ir kokios jos būtų. Ir dabar mes manome, kad taryba turi išreikšti savo poziciją ir kreipiamės į ją, kad būtų atsižvelgta į Europos parlamento nuomonę. Mes teigiame, kad šis klausimas yra netidėliotinai svarbus ir parlamentas vienbalsiai nori, kad šis dokumentas būtų pradėtas įgyvendinti kuo greičiau kad nukentėjusiai galėtų būti apsaugoti. Tikiuosi, kad mes galėsime pasakyti, e, kai pateiksime šį pranešimą plenariniam posėdžiui, kad ir taryba mums pritarė. Noriu padėkoti visiems, kurie padėjo šiame darbe, siekiant susitarimo tarp skirtingų frakcijų ir šiltai dėkoju visiems už bendradarbiavimą glaudžiai rengiant pakeitimus. Ačiū. Mrs. Ačiū ponė Romero. O dabar suteiksiu žodį tarybos atstovui, ponui Bioji. Prašom. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Belgija pirinkauti valstybė visuomet labai daug dėmesio skyrė direktyvai dėl ES sprendimo dėl ir 29 dieną vyk, vyk, vyko orientaciniai balsavimai. Na ir pirmkantį valstybė dėkoja abiems pranešėjoms už e, bendradarbiavimą. Ir atsižvelgia į tai, kad labai ryštingai yra e, bandoma primti sprendimą dėl apsaugos orderio. Trilogo posėdėje panašu, kad prieartėjome prie visoms institucijoms uh, priimtino sprendimo, konsensuso, tačiau kai kurios delegacijos kėlė problemų dėl priemonės pritai, ta, pritaikymo srities. Apie taikymo srity buvo kalbama per dėrybas ir parlamentas išsakė paramą, šiek tiek situacija pasikeitė darantis su taryba ir ta sustiprėjo daugiau, atsirado didesnė grupė delegacijų, kurie kėlė problemas dėl taikymos ryties. Na ir su pranešėjomis buvo aptarti įvairūs direktyvos siūlymo aspektai, ne vien tik tai dėl taikymo srities, bet ir kiti elementai. Na ir taryba dabar bando įvertinti iš naujo padėtį ir mes, aišku, atsižvelgsime ir į nuomonę, kuri bus išsakyta parlamento. Ir tada savo poziciją pristatysime parlamentui. Dėkoju. Vam tak. Då är det dags att vi går. Labai ačiū. Pats laikas dabar eiti prie balsavimo. Ir dabar balsuosime dėl suvestinio teksto varianto. 231 pakeitimo pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. O dabar galutinis balsavimas elektroniškai. Balsuokime. Pradedame balsuoti. Prašyčiau ir mane įrašyti, nes aš kortelės neturiu. Ir jūs balsuojate už. Balsavimas baigiamas. Keturiasdešimt septyni už. Niekas nepasisako prieš, penki susilaiko. Sveikinu pranešėją. Sveikinu abiejų komitetų vardu ir šiltai dėkoju abiem pranešėjams. Taip pat noriu padėkoti konkretiems kolegoms dirbusiems abiejose komitetuose už labai puikų bendradarbiavimą. Labai ačiū. Toliau. Kitas klausimas. Tai irgi bendras dokumentas, kurį rengėme abiejose komitetuose kartu. Ir tai yra pasiūlymas direktyvai susijusiai su priekyba žmonėmis. Net ir čia e, šį pranešimą rengė du parlamentarai, vienas iš moterų teisų komitetų, kitas iš e, piliečių laisvių komitetų. Pone Bauer yra E, lyčių lygybės komiteto e, pranešėja, bet ji negalėjo dalyvauti šiandienos posėdėje. Bet aš suteiksiu žodį poniai Head, kuri yra Libe komiteto atsakingoji pranešėja. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti ir savo ir ponios Bauer vardu už labai gerą bendradarbiavimą. Ir galiausiai mes šiandien čia turime tekstą, kuris iš esmės yra geresnis negu pasiūlymas, kurį gavome iš komisijos. Jis yra geresnis ir nukentėjusiesiems, ir taip pat yra nustatytos griežtesnės sankcijos nusikaltėliams ir panašiai. Tekstas kur kas tobulesnis. Labai dėkojame už puikų bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais ir su sekretoriato darbuotojais komitetuose. Aš dabar pradėsiu kalbėti angliškai, nes noriu keletą svarbių dalykų pasakyti. Ir aš pasakysiu angliškai, nes bijau, kad kartais neteisingai būna išverčiama. Taigi prašau atkreipti dėmesį į tai, kad bendras tekstas, dėl kurio buvom sustrėm su taryba. Antras ir 28, nuo antro iki 28 pakeitimo yra, visi, tai yra pakeitimų paketas. 34 straipsnis yra keis, keičiamas e, Alde pasiūlymų ir jeigu dėl jo bus balsuojama, jeigu balsavimas bus e, prarastas, jeigu atmestas, tada bus atmestas visas paketas. Jeigu alde pakeitimai bus patvirtinti, turinys nesikeis. Taip pat e, tekste nėra numatyta prievolė valstybėms narėms kriminalizuoti priekybo žmonėmis aukų apklausinėjimą. Taigi tikiuosi, kad dėl tų pakeitimų balsuosime kartu ir kad rezultatas bus pozityvus. Dėkoju. Ačiū, ponė Hed. Ponas Busutil prašė žodžio. Trumpai pakomentuokit, prašom. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasisakyti kaip EPP koordinatorius Libe komitete. Ir norėčiau paminėti, kaip ir jūs teigiate, kad ponia Bauer negalėjo atvykti. Ji yra Konge su parlamento delegacija, negalėjo atvykti į posėdį. Na, aš norėčiau pasinaudoti galimybę ir padėkoti ir pasveikinti ponę Het ir taip pat mūsų kolegę ponę Bauer. Uh, kuri labai daug pastangų įdėjo rengdama pranešimą, labai apmaudu, kad ji šiandieną negalėjo atvykti. Taip pat e, sutinku su ponė Het dėl to, ką jis sakė dėl bendro teksto. EPP pozicija irgi yra tokia pati. Taigi dėkoju abiems pranešėjams dėl rengiant šį klausimą. Vam tak, ok, do vilja į ūdėt. Labai ačiū ir aš dabar suteiksiu žodį tarybai. Pone Jensen. Prašom. Oui, merci, Madame euh, la Présidente. Cette directive est une. Ačiū, ponė pirmininkė. Ši direktyva labai svarbi pirmininkaujančiai Belgijai, nes čia kalbama apie mūsų programos prioritetus. Tarybai e, šios dėrybos buvo labai aktyvios su pranešėjomis, e, joms labai dėkojame už bendradarbiavimą. Dėrybų su pranešėjomis intensyvumas atspindėjo, kokia svarbi ši direktyva. Ir po paskutinio trilogo Koreper išreiškė sutikimą su tekstu, kurį šiandien pranešėjos jums pristato. Manome, kad pasiekta labai gera pusiausvėra, kuri leis, e, kai bus dokumentas įgyvendintas, pagerinti kovą e, su priekyba žmonėmis. Ačiū. Ačiū. O toliau suteiksiu žodį komisijos atstovai, poras Boratinskis. Uh, giving, uh, uh, behalf... Ačiū labai. Europos komisijos vardu norėčiau pasidžiaugti, kad parlamentas netrukus balsuos dėl pirmosios direktyvos, įsigalios Lisabono sutartijai. Pirmosios direktyvos, kuriam kalbama apie baudžiamąją teismę. Parlamentas visapusiškai dalyvavo rengiant šį dokumentą. Mes labai džiaugiamės rezultatais ir norėčiau šiltai padėkoti už labai konstruktyvę atmosferą ir puikiai atliktą pranešėjų darbą. Taigi dar kartą ačiū. Tikiuosi, kad tai bus puikus pagrindas darbui ateityje. Vam tak. Labai ačiū. Tada jau dabar laikas balsuoti. Net e, būtent dėl šio e, direktyvos pasiūlymo yra prašoma balsuoti dalimis dėl 15 straipsnio ketvirtos dalies. 228 pakeitimo pasiūlymas. Balsuojame pakeldami rankas. Kas už? Kas prieš? susilaikė priimta. O dabar balsuojame dėl e, viso teksto, kas už, prieš, susilaikė priimta. Galutinis balsavimas kortelėmis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 51 už, niekas nesusilaikė, niekas nebalsuoja prieš. Omröstning į plieną koma. Plenarinėme posėdėje balsuosime dėl šio dokumento gruodžio mėnesį. Prieš užbaigdami šį bendrą komitetų posėdį, e, norėčiau visų vardų e, išreikšti didelę padėką visiems ir pasidžiaugti tuo geru bendradarbiavimu tarp mūsų abiejų komitetų. Pagal 58 darbo tvarkos taisyklę noriu padėkoti Liba komiteto pirmininkui už labai gerą bendradarbiavimą abiem pranešėjim Tikiuosi, kad ponė Bauer gaus e, informaciją apie tai, kad viskas taip palankiai jai klostosi. Dėkoju abiems sekretariatams komitetų, kurie iš tiesų labai ženkliai prisidėjo prie to, kad šis pranešimas būtų sėkmingai parengtas. Dėkoju kolegoms abiejose komitetuose. Jie labai aktyviai dirbo, ypač kai kurie parlamento nariai ir e, balsavimo rezultatai nepaprastai geri. Šiltai dėkoju visiems, kurie dalyvavo šiame darbe. Ir e, FAM komiteto posėdis dabar tęsis.